pranešimo, pono Gūrens pranešimo dėl skirto ebolos, e, ebolos viruso kriziai. Tad pirmiausia suteiksiu žodį ponui Gūrens keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai pirmieji ebolos e, atvejai ES ir JAV e, sukėlė didelį visuomenės nerimą. 2014 metais rugsėjo mėnesį mili, e, tūkstančiai žmonių Sierra Leonėje, Liberijoje, Gvinėjoje mirė nuo to viruso. Tad šita krizė pasidarė sisteminė. Pirmiausia, Čia kalbama apie pasaulio e, šios krizės valdyseną ir dalis atsakomybės tenka būtent e, tarptautiniai bendruomeniai. Kita vertus, antra, e, kita priežastis yra sistemingas tų trijų šalių skurdas ir todėl ta krizė itin e, aštri. 40, 80 procentų gyventojų šiuose šalyse gyveno už e, skurdo e, ribos ir todėl sveikatos sistema tinkamai neveikia. Toliau. E, Kita vertus, trūksta ir ES komisijos ir 28 valstybių narių veiksmų koordinavimo. Tad dabar, kai Europos vadovų taryba paskyrė komisijos narį Stilianidės kaip koordinatorių ebolos rytyje, iš tikrųjų padėtis gerokai pasikeitė ir dabar, gal, dabar galima su, suteikti geresnę pagalbą šių Afrikos šalių e, gyventojams. Čia reikėtų paminėti pirmiausia e, e, pirmiausia, e, tam tikrų organizacijų kaip Raudonojo kryžiaus kitų tarptautinių organizacijų humanitarinę veiklą, dėl kurios padėtis pasi... šiek tiek pagerėjo. Kova prieš ebolos E, virusą kainavo kartu ir sveikatos sektoriaus kelių dešimčių žmonių gyvybę. Kartu e, vaidmuo tenka ir farmacijos e, pramoniai tam, kad būtų galima atlikti mokslinius tyrimus ir kurti atitinkamą serupą, serumą. Kita vertus, reikėtų didesnį dėmesį skirti besivystančioms šalims. Ketvirta, reikėtų sistemiškai uh, E, nagrinėti tokį klausimą, būtent kas e, atsako, kas turėtų šiaip jau atlikti tyrimus e, retų lygų atveju, ypač besivystančiuose šalyse. Europos parlamentas turėtų imtis iniciatyvos parengti pranešimą skirtą šiam klausimui, E, palaikydamas glaudžius ryšius su komisijos nariu Stilienydės ir kartu pasinaudodamas e, Europos parlamento misiją e, Vakarų Afrikai. Antra, reikia kartu atkurti ne vien tik tai sveikatos sektorių tuose paveiktuose trijose valstybėse Afrikos, bet ir prisidėti prie jų ūkio gaivinimo. Europos parlamentas jau daugelį metų E, siūlo 20 procentų e, išorės pagalbos skirtos, skir, skir, skirtos e, vystomai pagalbai, ypač sveikatos sistemos stiprinimui besivystančiuose šalyse. Mes turėtume kartu nepamiršti ir moralinės pareigos, kad, kad prieiga prie sveikatos paslaugų būtų įtvirtinta visa, visame pasaulyje. Tad vėlgi didesnį dėmesį tada reikėtų skirti sveikatos sektoriaus moksliniams tyrimams. Ir... Labai ačiū kolega Giurins. Dabar žodį suteiksiu komisijos vardu kalbėsinčiam Stelianydės. Brangus kolegos, komisija sveikina pono Gurens pranešimą. Norėčiau pagirti ir padėkoti ponui Hurensui už tokį gerą darbą ir, aišku, už užsiengažavimą šiuo klausimu kovoje su ebolos virusu. Mes iš tikrųjų puikiai, vaisingai bendradarbiavom, už tai aš norėčiau padėkoti kolegai. ES tenka ypatinga atsakomybė E, stiprinant e, sveikatos paslaugų teikimą ir kartu remiant tas šalis tam, kad, būtų, kad jos galėtų kurti e, atsparę, tvirtą sveikatos sistemą kad juos galėtų geriau kontroliuoti lygos protrukius, tam, kad tikrai būtų galima geriau pasiruošti būsimoms epidemijoms. Tad šią prasme pranešimas yra labai aktualus, kadangi epidemija dar nesibaigė. Antai užfiksuota e, keletas naujų atvejų per buvusias savaitės e, Gvinėjoje dėja. Tad e, mes E, turėtume tikrai nenuleisti ginklų, kol, kol e, bus galima kalbėti apie tiesiog visišką e, šios, šio viruso išnaikinimą ir šalis atsigaus. Dabar šalims skirta 2 milijonai eurų, iš jų virš 400 milijonų yra iš komisijos fondų tam, kad būtų galima numatyti lėšų E, moksliniams tyrimams. E, mes turėtume kartu pasimokyti iš ebolos viruso krizėje. Antai per Luksemburgo konferenciją spalio mėnesį, kuriame, kurioje dalyvavo komisijos narys Andriukaitis, buvo pateiktos labai svarbios rekomendacijos ir tos rekomendacijos atsispindės e, sveikatos apsaugos ministrų tarybos išvadose gruodžio mėnesį. Tad vėlgi aš primenu, kaip svarbu, e, tai yra Europos vadovų taryba kartu įvertins padėtį ir e, patirtį šių metų pabaigoj. Ir šių, tad vėlgi primenu į, įvykį šį mėnesį vykusi pradžioje, kurie, kuriame dalyvavo komisijos narys Andriukaitis. Kaitis ir kartu priimtas svarbus dokumentas, kuriame e, kalbama apie tai, kaip svarbu sustiprinti mm, sveikatos e, paslaugų teikimo nuostatas tam, kad būtų galima palaipsniui pasiekti e, pasaulin, pasaulinę sveikatos paslaugų sistemą. Tad apie tai aiškiai kalba pranešėjas sveikatos paslaugos ir švarus vanduo yra svarbus visiems dalykai. Ir e, iš tikrųjų labai svarbu tada prisidėti prie atsparios e, sistemos, pagal kurią būtų galima stebėti ir apriboti e, krizę. Na, o kokiosgi svarbiausios pamokos, kurių, kurios, kur, kurių pas, pasimokėm? Dabar taip, iš tikrųjų daug ką galim numatyti ES lygių. Pirmiausia, skubaus finansavimo fondas e, nepaprastiesiems atvejams. Kartu mums tenka vaidmuo organizuojant sistemingą pagalbą vakarų Afrikos valstybėms. Kartu ES lygų prevencijos ir kontrolės centrui tenka e, ypatingas vaidmuo labai esminį vaidmenį e, vaidina Europos Sąjungos grupės e, apimančios tarptautinius sveikatos sektoriaus darbuotojus, jų būtent siuntimas į vietas ir kartu e, pasimokėm ir tai, kas iš tikrųjų nepasiteisino. Pirma, tarptautinė bendruomenė buvo blogai pasiruošusi atremiant tokias pasaulinės krizės. Tad čia reikėtų sustiprinti pajėgumus. Tai iš tikrųjų parama PPO, pačios PPO organizacijos reforma ir kartu sveika, tarptautinių sveikatos reglamentų geresnis įgyvendinimas. Ir čia vėl mes vaidinam esminį vaidmenį. Kartu turim sunkumų e, nu, siūsdami į vietas gydytojų komandas. Ir dabar mes dirbam kartu su ES e, e, valstybėmis narėmis, tiesiog kurdami tokias gydytojų, savanorių gydytojų, sveikatos sektoriaus darbuotojų grupės. Uh, Antra, e, tam tikros šalis, ypač susijusios su šiuo reikalu, ir čia ES E, rekomendavo stiprinti būtent sistemas, tačiau vėlgi e, ne iki galo tai pasiteisino. Tad mes iš tikrųjų turėtume e, daugiau stiprinti nacionalinius pajėgumus. Ir, kaip jau sakiau, mes turėtume užtikrinti, kad sveikatos paslaugos būtų teikiamos visiems, ypač apribojant protrukius. Toliau e, kitas dalykas e, - sveikatos sistemos e, nepakankamai finansuojamos, yra labai daug spragų. Turėti gerą parengties lygį tam reikia užtikrinti minimalų bent jau finansavimą. 40 šalių E, skiria sveikatos paslaugoms mažiau negu 30 e, e, JAV dolerių per metus vienam gyventojui sveikatos paslaugoms. Tad komisija ir valstybės narės strategiškiau turi planuoti sveikatos paslaugų teikimo strategiją tiesiog turėtume kovoti su netinkama tendencija, kad kažkas vėlgi iš, atsitrauks iš sveikatos sektoriaus. Mes turėtume vėlgi mąstyti, kaip būtų galima e, padaryti savo pagalbą šioje srityje veiksmingesnė ir nuspėjamesnė. Ir galiausiai, ir tai, nėra, ir tai irgi svarbu, komisija ir valstybės narės uh, turėtų remti pasauliniu mastu koordinuojamus mokslinius tyrimus, e, nustatant prioritetus tam, kad būtų galima nustatyti kartu spragas, e, e, nuspėjant ateities epidemijas. Ir čia labai svarbu stiprinti vietos sveikatos sistemas. Todėl mes pritarėm uh, pasauliniam mokslininkų bendradarbiavimui, e, kurio tikslas būtų geresnė parinktis, parinktis ir kartu koordinuojant mokslinio tyrimo fondų lėšas. Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Er Dėkoju komisijos nariui. Tyrysi dabar kalbės ponas Horisti Abonės. Vieną minutę, prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip ir su pabėgėlių krize, Europos atsakas į ebolos epidemiją buvo tikrai pavėluotas ir prastos kokybės. Kelios valstybės narės sureagojo neblogai, tačiau kitos dėje labai apgailėtinai sureagavo. Tikrai negalime niekuo pasidžiaugti ir pasigirti. Mes turime išmokti šias pamokas. Mums reikia atlikti labai išsame analizę, kodėl buvo taip vėlai sureaguota visur buvo stebimas didžiulis pasivumas. Ir tai vienas iš paaiškinimų, kodėl epidemija taip greit ir taip sparčiai išplito. Šis išskirtinis ebolos protrukis parodė, uh, kokios mūsų neveiksmingos sveikatos apsaugos sistemos, kaip jos lietai veikia ir koks yra lėtas humanitarinis atsakas. Mes turime e, stiprinti mokslinius tyrimus, vakcinų kūrimą, gydimo kūrimą ir būtina stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Ačiū. E. Dėkuoju. Dabar norėčiau maloniai jūsų paklaus, maloniai paprašyti jūsų nenaudoti mirainosios kortelės klausimų pateikimų, nes mes labai vėluojama. Dabar prašau pono po Moris Ponga pasisakyti, prašau. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti, šiltai padėkoti mūsų kolegai Šarl Gorens už jo bendradarbiavimą e, rengiant šį pranešimą. Tai yra labai svarbus pranešimas kur kalbama apie sveikatos krizę e, paveikusią Vakarių Afriką nuo 2014 kovo. Ebolos krizė išryškino sisteminę besivystančių šalių krizę sveikatos apsaugos srityje. Dėl to labai svarbu, kad ES ir komunitarinės pagalbos organizacijos reikšmingai padidintų pagalbą skiriame besivystančiom šalim, kad jos galėtų uh, sukurti veiksmingas sveikatos apsaugos sistemas. Čia reikėtų kalbėti apie atitinkamą e, įrangą, medikamentus, bet ir medicinos darbuotojų rengimą. Reikia adekvačiai e, reaguoti į krizės, kai jos ištinka. Ir dar labai svarbu pabrėžti šiame pranešime Tai yra sustiprinti valdyseną besivysnačiose šalise. Kuo geriau organizuota šalis, tuo jinai geriau susidaroja su krizėmis ir netampa e, jų auka. Taip pat už, būtina užtikrinti tvarų vystimas, šie du dalykai yra susiję. Dabar jau mažai gvinėjo atvejų ebolos belikė, bet Liberija ir Sierra Leonėje dar yra uh, nevisiškai sunaikintas šis e, virusas, dėl to mes turime imtis visų priemonių, kad galėtume užkirsti kelią ebolos virusų pasireiškimui kitose šalise. Mulțumesc, domnul... Nu- Dėkuoju, ponas Noizer. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, kolegos. Ta ramybė, kurią mes dabar matom, yra apgailinga. Sierra Leonėje ir kitose valstybėse vis dar yra ebolos viruso atvejų ir taip yra didžiulės liūdnos pasiekmes tiem žmonėms, kurie persirgo šio virusu ir išgyveno. Mes turime ilgalaikės pamokas išmokti iš šios krizės. Tai yra svarbiausias dalykas šiame pranešime ir norime nuoširdžiai padėkoti Čarlzui. Sveikatos apsaugos sistemų tvirtinimas, stiprinimas Liberijoje, Serolionėje ir Gvinėjoje yra ypatingai svarbus, bet reikia nepamiršti ir kitų pažeidžiamų šalių Afrikos žemynė. Taip pat pabėgėlius priemančios šalis Europos Sąjungoje tampa pažeidžiamos. Mes pernelik vėlavome, spręsdami tos klausimus ir sveikatos apsaugos srityje būtina užtikrinti laiku tinkamus epidemiologinius tyrimus. Prevencija yra geriausias kelias spręsti tokias problemas. Taikos Nobelio prizas buvo suteiktas įmonių kvartetui Tunise. Tai yra moteris ir vyrai, seseris ir broliai medicinos darbuotojai, kurie dirbo iš vien, suvienyje jėgas kovodami su abolos krize. Ir jų pastangos buvo atkreiptos į jas dėmesys ir jie buvo apdovanoti taikos prizu. Ačiū. Sehr geehrter Herr Kommissar Stylianides. Komisijos narys Stylianides. Ką mes išmokome iš ebolos krizės, kaip galėtume sustiprinti e, savo pajėgumus, kad galėtume užkirsti kelią krizėms ateityje. ACP delegacija e, teigia ne kartą, kad jeigu bus nauja pandemija Afrikoje, e, tokia kaip ebolos krize, kad praeitėje reikėtų dirbti kartu su tomis šalimis, kurios yra paliestos, taip pat ir e, visuotiniais e, e, reagavimo į krizės centrais, taip pat reikėtų užtikrinti infrastruktūrą 24 valandas per parą, tačiau e, taip pat reikėtų sustabdyti ir proto nutekėjimą e, medicinos personalo srityje iš tų šalių, taip pat reikėtų mokyti geriau gydytojus, taip pat e, žmonės, nes būtent jie turėtų išmokti hygienos pagrindų, ir taip pat e, reikėtų e, užtikrinti geresnę reakciją. Dėkoju. E, Pone Sančias. Dėkoju. Pone pirmininkė, komisijos nary. Pone Gerens, prieš tesdama savo žodį norėčiau padėkoti jūsų komandai už puikų darbą ir puikią ataskaitą. Ebolos krizė reiškia 12 tūkstančių mirčių. Ir mes supratome, kad toks virusas gali tikrai nužudyti žmonės ir taip pat uh, tiek IMF, tiek Tarptautinis valiutos fondas, kitos institucijos e, e, taip pat sumažino finansavimą, kad šalis pačios galėtų kovoti su ebolos krize. Taip pat e, kitos šalis, tokios kaip Ispanija, irgi joms buvo sumažintas finansavimas medicinos srityje. Taigi, vaistų pramonės buvo siekia daryti tyrimus e, siekdamos pelno ebolos e, vakcinos srityje. Ir man atrodo, mums reikėtų e, pagalvoti apie stiprių sveikatos sistemų kūrimą, taip pat skiriamas priemonės tyrimams, taip pat reikėtų dar kartą paminėti, kad 12 tūkstančių mirčių tai yra tokia pamoka, kurios nereikėtų leisti, kad ji pasikartotų. Pone Haipu, vieną minutę. Dėkoju Jums už suteiktą žodį. Mes norėtume padėkoti ponė Kiodens už šią ataskaitą. Taip pat norėtume jai tikrai pritarti, kadangi tikrai galima daug pasimokinti iš to, ką mes išmokome dabar ir kaip galėtume kovoti su problemomis ateityje. Taip pat norėtume uh, pastebėti, kad reikėtų laikytis lankstesnio požiūrio, kalbant apie uh, tuos klausimus, kurie yra susijęs su intelektinė nusavybė. Taigi mums reikia lankstesnio požiūrio ir siekti geriau apsaugoti šalių piliečių teisės e, besivystančiose šalyse ir taip pat, kad besivystančios šalis turėtų pakankamai lankstumo naudotis ištekliais e, tinkamai ir lankščiai. Taip pat reikėtų paminėti ir socialinę neligybę ir e, paskatinti uh, sveikatos priežiūrai, kuri yra skiriama visiems ir užtikriname visiems, bet aišku, tai reiškia ir finansinės priemonės tam, kad tai taptų realybė. Reikėtų taip pat nepamiršti tų klausimų, e, kurie iškyla krizės akivaizdoje. Krizė, aišku, šiuo metu krečia ir Europą, bet ir kitas šalis. E, ponas Gil. Jis e, yra prašoma, kad kalbėtų įsijungtų mikrofoną. Dėkoju. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms, vietos organizacijoms už tai, kad jos dirbo puikiai ir labai drąsiai šios krizės akivaizdoje. Taip pat norėčiau sukritikuoti žiniasklaidą, kadangi ji siekė sensacijų ir taip didinosi savo reitingus, pavyzdžiui, BBC World News – E, iš tiesų kalbėjo apie ebolos virusą, kaip e, apie sensaciją. Ir aš giliai tikiu, kad tokiose situacijose, tokios krizės akivaizdoje mes galime susidoroti su problemomis ne tik tai galvodami apie simptomus, bet apie priežastis. Ir tokių krizių tikrai galime išvengti E, jeigu skirsime dėmesį neturtingiausiam, neturtingiausiamse šalise. ES žuvininkystės susitarimas e, nesuteikia galimybės užsidirbti tiems, kuriems to reikia. Ir tai iš tikrųjų labai buvo pajausta Junktinėje karalystėje ir prekybos sutartis, taip pat žuvininkystės sektoriaus naikinimas e, tikrai prisidėjo e, prie šių žmonių gyvenimo suprastėjimo ir krize taip pat neprisideda prie jų gyvenimo pagerėjimo. Dėkoju. Skiriame vieną minutę. Yes, you. Mes chers collègues, euh, monsieur le Mėly kolegos, gerbiamas komisijos atstovė. Mums nebaisu, kai iš mūsų tyčiojasi. Sutinku, kad nieko tokio, jeigu šį vakar iš mūsų pasityčios, bet mes esam pasityčiojimo objektas. 10, 11 tūkstančių 20, žuvo 20 tūkstančių buvo užsikrėtę, bet 50 tūkstančių asmenų per metus, 190 tūkstančių asmenų nukentėjo, 120 neiš, tūkstančių neišgydytų. Mes vis kalbam, o tuo tarpu vaistai egzistuoja, visai nebrangiai kainuoja, Bet mums tai nerūpi. Mums nebaisu, kad mums smoks ši nelaimė. Kaip tas maršalo planas Europai pasveiks, suveiks milijardai bankams, Junkerio planui, o Afrikai nieko. Pirmininkas, jums skirt, sako, jums skirta vieną minutę. pirmininkė, komisarė, ebolos epidemija skaudžiausiai smogė Sierra Leonei, Libijai, Gvinėjai, tarptautinė bendruomenė tuo tarpu reagavo lietai, pasaulio sveikatos organizacija įtin lietai reagavo, regionės sveikatos apsauga tose valstybėse nėra pakankama, neįmanoma, nesugeba jinai užkirsti kelio lygoms ir veikti epidemijas, krizės pasiekmes yra tragiškos ir visam regionui, ir jo ekonomikai. Tartautinės organizacijos kur kas veiksmingiau padėjo Afrikai susidoroti su šia krize, o mes kaip tarptautinio žaidimo žaidėjai turėtumėm labiau prisidėti, su, padėti sukurti pasitikėjimą su tose bendruomenėse, kurios nukentėjo. Neturi bijoti tie žmonės kreiptis į mus pagalbos. Turime užtikrinti jų valstybių narių aktyvų dalyvavimą humanitarnės pagalbos tiekimo srityje, o ilgalaikėje perspektyvoje mes turime prisidėti prie skurdo mažinimo ir ekonominio augimo tose valstybėse. Horizontas 2020, novatoriškos vaistų iniciatyvos gali padėti tą procesą paspartinti. Pone Makvan, ačiū pirmininkė, ačiū už ataskaitas ir nuoširdžiai noriu padėkoti visiems sveikatos darbuotojams, kurie dirbo tose valstybėse labai sunkiamis aplinkybėmis. Komisarijos teisus. Skaudžiausia pamoka buvo ta, kad tos valstybės nesugebėjo atsispirti lygai, nes jų sveikatos sistemos buvo neveiksmingos. Tai svarbiausias klausimas, ką dabar padarytų, kad tos sistemos būtų sukurtos kas ES programavimo sistemose turi keistis ateityje bendrose programuose su tomis valstybėmis, kad mes pasiektumėm to tikslo. Pastatėme naujas poliklinikas, ligoninės. Kas joms nutiko? Kas nutiko tiems asmenims, kurie ten dirba? Kas į ką pavirto tie mūsų įsipareigojimai, kuriuos esame prisijėmę? kalbėjausi su asmenimis Sierra Leonės, jie sako, kad kai kurios iš tų ligoninių jau nebeveikia, nes nėra pakankamai gydytojų. Sierra Leonė, skurdžiausia planetos valstybė, ten ne, nemokamą sveikatos gydimą gauna tik tai nieščios moteris ir maitinančios moteris ir vaikai iki penkerių metų kaip susidoroti su ebola tokioms valstybėms, nes mums reikia naujos sveikatos sistemos. Tad man nėra aišku, ar komisija ir valstybės narės tokią programą turi ir kaip ketina bendradarbiauti, nes jūs sakot, kad New York'e mes įsipareigojome numatyti sveikatos apsaugą visiems, bet įsipareigoti nepakanka, turime imtis veiksmų tose valstybėse. Ką komisija padarys? Ačiū, ponės Preda. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasvenginti kolegą Šarlį Golins už tai, kad parengė šią ataskaitą. Pamokos, kurie, kurių išmokome iš ebolos krizės. Prieš savaitę buvau susitikęs su nevyriausybinės organizacijos Sierra Leonės atstovais. Organizacijos, kuri iš principo dirbo švietimo srityje ir kuri susidūrusi su krize pradėjo dirbti prevencijos srityje siektama užkirsti kelią lygos plitimui. Man pasakė jie labai paprastą dalyką ir teisingą, kad krizė atvėrė akis, parodė sveikatos sistemos visus, visas silpnasias pusės ir parodė ir mums, kad mūsų veiksmų nepakanka. Ir todėl turime sustiprinti sveikatos sistemas tose valstybėse, kurios nukentėjo nuo krizės. Ir aš noriu pasakyti, kad tie veiksmai turėtų būti ilgalaikiai, kad mes turim įsipareigoti ir tinkamai įsipareigojimus remti finansavimu. Ačiū pirmininkė už supratimą. Dėkoju. Mėlynųjų kartelių, kaip sakiau, nepritarėm, ne, nepriemam, bet catch the eye procedūrą pradedam dabar. dešimt norinčių pasisakyti sąraše, tačiau suteiksiu žodį tik tai vienam iš kiekvienos frakcijos, tai šešiems kolegoms. Dabar ponas Bušoj, vieną minutę. Ačiū. Ši epidemija didžiausia istorijoje paveikė ne vieną Vakarų Afrikos valstybę, daugiau kaip 23 tūkstančiai žmonių užsikrėtė, 9 tūkstančiai žuvo. Ir sveikatos priežiūros pareigūnai buvo užsikrėtę, gydydami kitus ES valstybės narės skiria 1,2 milijardus iš ES lėšų ir gydimui ir skiepams Geras valdymas, sveikatos valdymas reiškia intervenciją, stebėseną, kontaktų nustatymą, mobilių laboratorijų steigimą, sveikatos darbuotojų skirimą, socialinę mobilizaciją, sveikatos sistemų gerinimas, informatumo gerinimas padėtų užkirsti kelią lygos plitimui. Ir su savo solidarumu jau dabar galėtumėm daugiau nuveikti, kad padėtumėm Afrikai įveikti šią lygą. Pone Kiničiai, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Epidemijos sudėtingumas ir apimtis tos epidemijos, kuri smogė Seralionei, Liberijai ir Gvinėjai, atsakomybė dėl jos tenka ir mums, kaip tartutiniai bendruomeniai. Mes turim padėti šiom valstybėm užtikrinti prieigą prie universalios sveikatos apsaugos, ypač toms sveikatos sistemoms, kurios toli gražu nepakankamos. Matėm nemažai trūkumų tose valstybėse. Tai reiškia, kad ES turi įsipareigoti labiau prisidėti prie, Euro, prie Afrikos valstybių vystimosi, be kita ko, ekonominio vystimosi. Turėtumėm iš naujo vertinti Europos vystimosi fondo skiriamas lėšas toms trims nukentėjusiam valstybėm be struktūrinės paramos, be garantuotos prieigos prie sveikatos pagrindinių paslaugų, nebus jokių galimybių užkirsti kelią busimoms epidemijoms. Pone Šinčiai, ačiū. Nuo 2014 metų Sierra Leone, Gvinėja ir Liberija nukentėjo nuo ebolos viruso. Kitos Afrikos valstybės taip pat e, buvo paliestus šio viruso, bet jos kenčia ne vien nuo ebolos krizės, bet nuo sisteminės krizės. 80 procentų gyventojų gyvena e, kraštutinėme skurde. Europos e, Sąjungos pastangos padėti veikti uh, Ebolos virsa buvo nevaisingos, organizacija Medecins Sans Francie ir Raudonasis kryžius kur kas veiksmingiau e, padėjo spręsti šią problemą. Humanitarinės organizacijos yra žymiai veiksmingesnės, reikėtų daugiau naudotis jų e, pagalba, taip pat reikia užtikrinti vakcinos ir vaistų e, kūrimą ir panaudojimą. Toms valstybėms galima padėti, kad jos galėtų sustiprinti, sutvirtinti savo sveikatos apsaugos sistemas. Dėkuoju. Ponas Marės, ačiū pirmininkė. Mes mokomės pamokų iš ebolos krizės, tačiau labai svarbu pripažinti, kad apkarpyti biudžetai tarptautinės organizacijose neprisidėjo prie ebolos krizės sprendimo. Svarbu užkirsti kelią epidemijos plitimų ir mes čia turime imtis priešingų veiksmų, o ne karpyti biudžetus biudžetus. Turime sukurti universalę visuotinę sveikatos apsaugos sistemą, turime tingai parengti medicinos darbuotojus, siekiant užtikrinti, kad ir vaistai būtų prieinami, prieinamomis kainomis. Būtina užtikrinti gerimo, švaraus gerimo vandens e, e, prieiga tose šalise ir atitinkamas sanitarnės sąlygas. Kuba yra mažoris kuri daugiau gydytojų ir seselių nusintė į tą e, regioną buvus nei Europos Sąjungos šalis. Ačiū toliau, ponė Ferrera. Gerbiamas Penkė, aš norėčiau pasveikinti mūsų kolegą Šarlį Giorin už jo atliktą analizę ir patiktus pasiūlymus. Šiuo metu iš mano turimos informacijos, nes e, vienas iš mano sunų dirbo Gvinėje, kai kalbam apie apie ebolos viruso krizę. Raudo, Raudonojo kryžiaus centrai labai daug prisidėjo prie jos įveikimo. 1,9 milijardai eurų iš ES buvo skirti, tačiau neįmanoma taip greitai pagerinti sveikatos apsaugos sistemas vakarų Afrikos šalise. Besivystančiose šalise mes turime garantuoti, kad bus pastatytos ligoninės ir kad uh, bus vykdoma sveikatos priežios veikla, tačiau tos lėšos, europinės lėšos, kurios buvo skirtos klinikiniams tyrimams, čia, reik, čia reikėjo tam tikras sąlygas nustatyti, kad būtų kuriamos vakcinos ir vaistai gydyti ebolos virusui. Bet rezultatai dėja nėra, nėra geri gydyti, vaist, gydyti vaistais nuo balos viruso žmonės tik tai laikinai pagerėjo jų būklė, nes po šešių mėnesių spermoje ir akių skystėje vėl buvo aptektas šis virusas. Dėkuoju. Ponas Ar E, rivasi, gydytojai be sienų, kito, Rodonasis kryžius, kitos nevyriausybinės organizacijos, jos atliko didžiausią darbą. Jie buvo vietoje kovodami šią saubingą ligą. Prieš tai, kol politikai pradėjo kalbėti apie šią problemą, mes viską darėme pernelyg lietai. Kiekviena ligoninė, nauja ligoninė, kuri buvo pastatyta, jinai buvo užpildyta per kelias valandas – Buvo stengtasi laikinas ligoninės pastatyti kuo greičiau, bet e, kadangi dėlsėme veikti ir mūsų veiksmai buvo lėti, virusas labai išplito. Ko mes galime pasimokyti iš šios krizės? Kita kartą supraskime skubumą, kritinių situacijų skubumą. Pasimokime iš nevyriausybinių organizacijų, pasimokime iš tų žmonių, kurie rizikuoja savo gyvybėmis, kad kovotų su ebolos virusu. Pasimokime paprasčiausiai, kad reikia veikti greitai, skubiai. Skubumas padeda išgelbėti gyvybės. Ačiū dabar žodis komisijos narius Silenidės. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už labai vaisingas diskusijas, už naudingus pasiūlymus. Norėčiau dar kartą pasakyti, kad pono Giorins pranešimas pabrėžia tas pamokas, kurias turime išmokti iš ebolos krizės. Mes visi dalyvaujame šiame mokymosi procese. Dar kartą dėkuoju Charles Gerens už jo atliktą darbą ir už jo pasišventimą rengiant šią ataskaitą, šį pranešimą. Norėčiau šitą pasakyti apie tai, ką paminėjo Linda McKevan. Tai yra apie visuotinę sveikatos apsaugą, Universal Health Coverage. Aš jau esu sutelkęs dėmesį į pasaulinės sveikatos organizacijos problemas. Būtina reformuoti šią organizaciją. Nes kitas ebolos viruso protrukis gali pasireikšti kitoje Afrikos šalyje. Mes turime reformuoti pasaulinę sveikatos organizaciją, kad jinai taptų svarbiausia priemonė kovojant su kita epidemija. Žinoma, visi kartu komisija ir valstybės narės turėtų dar kartą e, peržiūrėti bendradarbiavimą vystimosi srityje, išsiaiškinti pagrindinės problemas tose trijose Vakarų Afrikos šalise. Ir būtina suvokti, kad tos pamokos, kurias mes išmoksime, turėtų būti svarbiausių pagrindų ateičiai, kad mes žinotume, kaip reaguoti, kaip veikti, kaip tarptautinė bendruomenė. Taip pat mes turime remti tas šalis, kurios labiausiai nukentėjo. Būtina taip pat e, tvaraus vystimosi tikslus susijusius su sveikata sustiprinti ir geriau pasirenkti būsimiems lygų protrukiams, lygų protrukiams ateityje. Nes ateityje bus dėja tokių faktų, mes jų neišvengsime. Mes Turime pasirenkti tikslingiau, nuspėjamiau, užtikrinant ilgalaikį bendradarbiavimą ir partnerystę. Tai vienintelis kelias. Ačiū pirmininkė ir dar kartą dėkoju Čarsui Giorensui už jūsų nuveiktą darbą, nes mes dabar turime gerą pagrindą ateičiai. Tai tarsi vadovėlis, kurio remdamiesi mes galėsime dirbti toliau. Pe raportor, pe domnul... Be mikrofono. Dabar norėčiau paprašyti pono Giorinso pasisakyti pranešėjo. Ačiū, pirinkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie išsakė savo nuomonę apie šį pranešimą. Dėkuoju už malonių žodžius mano adresu ir taip pat dėkuoju komisarui Stilenidui tema šio pranešimo ir labai aktuali, nes yra kalbama apie gyvybės ir mirties klausimus. Ir mes turime labai rimtai spręsti tokius klausimus. Vystimosi komitetas jau daugybę metų tvirtina, jog būtina skirti daugiau lėšų sveikatos apsaugos sektoriaus skatinimui besivystančiose šalise. Biudžeto diskusijose apie tai kalbama bet kol kas nėra jokio konkretaus pranešimo parengto, kad būtų galima skatinti mokslinius tyrimus besivystančiose šalise, kad būtų galima skatinti e, vystimosi procesus, sveikatos apsaugos procesus tose šalise. Mes neturime prarasti jokios progos paremti e, vyriausybės, vietos lygių, globalių lygių, tarptautinių lygių, nacionalinių lygių ar vietos lygių. Ta, te, ta tema yra labai svarbi ir dedant pastangų tikrai yra rezultatas ir nėra, ką, nėra e, jokio reikalo stigmatizuoti tą lietumą tos reakcijos iš tarptautinės bendruomenės pusės. Nes institucijos tikrai jos reaguoja lėčiau negu organizacijos veikiančios vietoje. 2014 metai, metais mes priėmė rezoliuciją, mano galva tai yra geriausia rezoliucija, už kurią mes nubalsavome Europos parlamente. parlamente. Ir ta rezoliucija skirta besivystančių šalių rėmimui. Buvo kalbama apie tai, kad mes esame kaip pajaukos objektai, kalbama apie įvairias e, lygas, infekcinės lygas,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 Euh, sur euh, euh, cet aspect extrêmement important. <coughs> dėkoju